esama e, su mūsų, ne tik su, ir, ir su mūsų naujaisiais pašnekovais. Ačiū, ponia komisarė. Sulaukėme penkių siūlymų dėl rezoliucijų, penkių frakcijų, tai yra e, žaliųjų frakcija, SRD frakcija, ALDE, EPP ir GUE NGL. Diskusijos baigiamos, balsavimas šio klausimu vyks rytoj 12 val. Gerbiami kolegos, kitas posėdis vyks rytoj, balandžio 7 dieną, nuo 9 iki 1 valandos ir nuo 15 iki 17 valandos. Darbo atvarkę galite rasti Europos parlamento tinklavietėje. Posėdis baigtas. Visiems labos nakties. Ačiū.